Right, welcome everybody. I'm going to open the meeting uh, because there are some announcements. So first of all, can I have the Sveiki susirinkę, pradedame posėdį, nes turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Prieštaravimų nematau, tai pereiname prie kito klausimo. Kovo 7 dieną ekon... komitetas rengia balsavimus. Balsavome dėl pranešimo, dėl uh, E, skolintų vertybinių popierių pardavimo, dėl e, kredito dėl įskolinimų perdavimo ir po to buvo pranešėjas įsipareigojo vesti dėrybas dėl šio dosie. Taigi e, dėrybinis pranešėjo mandatas bus pranešimo projektas, dėl kurio buvo balsuota Ekon komitete. Pasižymiu, kad nėra prieštaravimų dėl šios procedūros, ji taip bus ir vykdoma toliau. Komitetas e, balsavo ir dėl pranešimo, dėl e, pinigų gabenimo keliais ir pranešėja įsipareigojo siekti susitarimo per pirmąjį svarstymą, taigi bus suteikti dėrybiniai įgaliojimai dėrėtis dėl pranešimo, dėl kurio buvo baltų, balsuota šiame komitete. Dėrybose dalyvaus pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Prieštaravimų nebuvo pateikta, taigi procedūra, procedūra bus taip ir įgyvendinama. Ir galiausiai e, kovo 22 dieną rytoje konkomitetas balsuos dėl papildomos finansinių įstaigų finansiniuose konglomeratuose priežiūros. Ir po, praneš... po balsavimo bus pranešimas dėl sustarimo pirmai, pirmai svarstymą. Norėčiau informuoti narius, kad per rydienos popietinį balsavimą balsuosime ir dėl atrinktų kandidatų į finansinės priežiūros institucijos e, vadovaujamus postus. Dabar periname prie preliminaraus e, grafiko. Penktas klausimas. E, Monetarnės dialogas su ponu Drišė. Drišė. Aš dabar iš, išeisiu iš šios salės, prisijungsiu prie kitų kolegų, kurie neatėjo į šią salę ir lauksiu pono Trišė. Okay, thank you very much. Um, I'm very pleased to... Uh... Dėkuoju visiems. Man labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi Europos centrinio banko pirmininką, poną Jean-Claude Trichet. Jums tikriausiai yra žinoma, kad uh, ponas Trichet jau valandą bendravo su komiteto kolegomis uh, ir uh, aiškinasi, kaip turėtume renkti ekonominės valdysinos paketo dokumentus. Taigi labai malonu, kad jis sutiko be jokios pertraukos iš karto pas mus atvykti. Labai jums ačiū. Kaip ir visada, pirmiausia, suteiksime žodį ponui Jean-Claude Trichet, o po to jūs galėsite pateikti savo klausimus. Taigi, ponė Pirmkė, prašau, žodis jums. Very, very Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbėmiai parlamento nariai, Kaip jau buvo nekarta atsitikę, mūsų įprastas susitikimas vyksta labai sudėtingų laikų. Tragiški įvykiai Japonijoje, kurių metu žuvo labai daug žmonių. E, kaip tik ir yra tas sunkus laikotarpis. Čia Europoje mūsų mm, klausimai vyksta tarp dviejų e, valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimų. Ir e, kaip tik, e, kai artimiausių metų bus priimti labai svarbus e, sprendimai dėl ekonominės valdysinos reformos. Kaip jums yra žinoma, ECOFIN taryba patvirtino bendrą šio paketo viziją ir jame yra numatyti keli pagerinimai ir keli labai svarbus pasiūlymais, kuriais yra siekima sustiprinti valdysinos sistemą Ir tačiau šie pasiūlymai dar nėra e, detalizuoti. Mūsų Europos piliečiai, kurie dabar išgyvena sudėtingus laikus, reikalauja, kad valdžios atstovai darytų viską, kad e, būtų pagerinta e, ekonominė situacija, kuri, kaip žinia, per pastraisiais metais pablogėjo. Net aštu, beveik 80 procentų eurozonos piliečių mano, kad reikia geriau koordinuoti valstybių narių ekonomikos politiką. O tai reiškia, kad mums reikia efektyvesnės valdysenos tam, kad mes galėtume išbristi iš šios finansų ir ekonomikos krizės. Prieš dešimt dienų valstybės narės informavo, kad jos derins savo veiksmus eurozonoje. Jos pateikė deklaraciją ir joje atspindi, atspindi daug aspektų, kurie apima ir šešis įstatymų pasiūlymus. Ir tie keturi įstatymų, įstatymų pasiūlymai yra papildas prie šitos deklaracijos ir jie numato, kad bus priimtos atitinkamos įstatyminės nuostatos. Ir tai reikštų, kad šita deklaracija galėtų būti įgyveninta konkrečiais veiksmais. Dabar perėsiu prie, euros, prie eurozonos ekonominių ir monetarinių poslinkių, kurie įvyko po mūsų susitikimo praėjusį lapkritį. Sutelksiu dėmesį į e, valdybos e, atliktą analizę, kuri buvo pateikta per jos kovo trečios dienos posėdį. E, Pateikti duomenys rodo, kad mm, ekonominė veikla ir toliau vystosi teigiamai. Žvelgdami į ateitį tikimės, e, kad galėsime pasinaudoti e, pasaulio ekonomikos atsigavimu. Ir taip pat galėsime pasinaudoti prisitaikančios e, pinigų politikos ypatybėmis ir priemonėmis, kurios skirtos pagerinti finansų rinkų funkcionavimą. Tuo pačiu metu turiu pasakyti, kad mm, dėl, kalbant apie kainas, turiu pasakyti, kad eurozonoje infliacija didėja. E, vasario mėnesį buvo 2,4 procentai ir e, Tas infliacijos padidėjimas yra susijęs su pagrindinių vartojimo prekių kainų didėjimų, ypač e, išaugusios energijos kainos e, padidino ir kitas kainas. Ir turiu pasakyti, kad e, šis poveikis sustiprins infliacijos spaudimą ir vidutinės trukmės laikotarpių. Valdančiosios tarybos nuomonė, kuri buvo priekšta kovo trečią dieną, didėja rizika dėl kylančių kainų. Pagrindinės, pagrindinių prekių kainos gali didėti daugiau nei yra tikimasi. Ir taip pat gali padidėti ir netiesioginiai mokesčiai, bet administruojamos kainos, kadangi reikės fiskalinės konsolidacijos artimiausiais metais. Kalbant apie būsimą monetarinę politiką, neturiu daug ko pasakyti. Neturiu daug ko pridurti prie to, kas buvo pasakyta valdančioje taryboje. Dėl likvidumo likvidumą užtikrinančių operacijų. Valdančioji taryba nusprendė jas atlikti 2011 m. antrą ketvirtį, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir šių metų pirmąjį ketvirtį. Tai reiškia, kad mes ir toliau e, taikysime fiksuoto tarifo viešųjų pirkimų E, procedūras, e, vykdydami visas refinansavimo operacijas bent iki Liepos vidurio. Dabar pereisiu prie konkrečių temų. Pone pirmininkė, jūs manęs paprašėte pakalbėti apie mm, valstybių skolas. Iš karto norėčiau akcentuoti, kad mm, tinkamas būdas e, išvengti valstybių skolų krizių rizikos yra tinkamą makroekonominę politiką ir sustiprintą ekonominę valdyseną. Be to, e, vyriausybės nusprendė, kad čia praverstų nuolatinis krizių valdymo mechanizmas. Europos centrinio banko nuomonė e, reikia sukurti tokį mechanizmą, kad jis galėtų teigiamai prisidėti prie eurozonos finansinio stabilumo. Norėčiau akcentuoti du aspektus. Visų pirma, šis mechanizmas jokių būdų neturi e, sumažinti paskatų e, vykdyti tinkamą fiskalinę ir makroekonominę politiką visose valstybėse narėse. Jis ypač neturi susilpninti paskatų e, vykdyti makro ekonominės korekcijas, kad būtų išvengta vadinamojo moralinio pavojaus. Antra, turint galvoje, kad eurozonai itin, būdinga itin didelė ekonominė ir finansinė integracija tarp valstybių narių. Šis mechanizmas turėtų pasiūlyti įvairių mechanizmų, kurie galėtų padėti suvaldyti labai didelius rinkos sviravimus ar didelį rinkos nestabilumą. Uh, ir mm, parama valstybėms narėms e, bus, gali būti tinkamas būdas tvarkytis krizės sąlygomis. Ir manau, kad čia mums gali praversti ir antrinės rinkos intervencijos. Kalbant apie mechanizmo kūrimo institucinį metodą, e, Europos centrinis bankas mano, kad čia reikėtų vadovautis ES metodu. Ir šis mm, mechanizmas galėtų tapti sąjungos mechanizmu. Europos centrinis bankas skatina atlikti kruopšiai išanalizuoti aplinkybės, kuriomis būtų galima aktyvuoti šį mechanizmą ir įvertinti finansinės pagalbos sąlygas, taip pat ir atitinkamą sąjungos įstraukimą. Pereinu prie bankų klausimo. Turiu pasakyti, kad jeigu turėsime tinkamą bankų krizių valdymo mechanizmą. Jis palengvins dėrybas, kaip turėtų būti e, pasidalinamos išlaidos. Taigi mes e, remiame šia, e, šiuo klausimu komisijos pasiūlytą rezoliuciją. Ir nors naujo režimo įgyvendinimas ir gali sumažinti uh, E, bankų žlugimo fiskalinę naštą, fiskalinės išlaidas, aš manau, kad ateityje e, reikėtų užtikrinti, kad pagrindinė našta dėl galimų krizių vis dėlto kiltų finansų, tektų finansų sektoriui. Taip pat, kuriant patikimą krizių valdymo sistemą, būtų galima galvoti apie bankų mokesčius. Tačiau bankų mokesčiai turi būti vertinami tik kaip papildoma priemonė prie kitų priemonių, mm, pavyzdžiui, kapitalo ir likvidumo priemokų ir rezervinio kapitalo E, finansinio stabilumo valdyba šiuo metu nagrinėja keletą pasiūlymų, ypač e, gilinasi į konvertuojamo kapitalo rezervo klausimus. Turiu pasakyti, jog sveikinu tą faktą, kad Europos komisija svarsto galimybę ateityje taikyti bankų mokesčius įgyvendindama ES krizių valdymo sistemą. E, Europos centrinis bankas yra pas, pasiruošęs prisidėti prie šio darbo. Dar naudodamasis progą šiame sustikime norėčiau pakalbėti dar vieną aktualią temą. Tai yra užbiržinių išvestinių vertybinių popierių ir repozitoriumų reglamento klausimą. Mes E, tikrai džiaugtumėmės, jeigu jūsų komiteto pranešimo projekte būtų atsižvelgiama ir į svarbų centrinių bankų vaidmenį, užtikrinant rinkos infrastruktūros stabilumą ir veiksmingumą. Centriniai bankai įrodė, kad finansinių krizės metu centriniai bankai įrodė, kad atlieka svarbų vaidmenį ir mes norėtume, kad jų indėlis į finansinį stabilumą būtų atsižvel... įvertintas e, naujame reglamente. Taigi, centriniai bankai galėtų bendradarbiauti su priežiūros institucijomis, atlikdami infrastruktūros vertinimą, nustatydami techninius standartus ir primdami sprendimus dėl e, trečiųjų šalių centrinių įstaigų bei repozitorimų pripažinimo. Ir e, turiu pasakyti, kad e, komisija, mes pritarėme komisijos pasiūlymui, kad e, tos priežiūros institucijos ir Europos priežiūros institucija palaikytų esmą, palaikytų dvišalius ryšius euroobligacijos. Turiu pasakyti, kad mm, mes suprantame, jog euroobligacijų tikslas yra mm, siekti mažinti dabartinę valstybių skolą. Kalbant apie eurozonos obligacijų rinkos rėmimą, turiu pasakyti, kad e, pagrindinis privalumas, euroobligacijų privalumas būtų e, sutaupytos išlaidos obligacijų rinkose. Kalbant apie poveikį valstybių skolai, pereimas prie obligacijų panaikintų finansinių rinkų spaudimą trumpuoju laikotarpiu, tačiau Jeigu jų nepakeis kitos priemonės, tai labai sumažės paskatos vykdyti um, apdairę fiskalinę politiką. Fiskalinė disciplina yra užtikrinama mm, remiantis dabartinėmis mm, vidaus nuostatomis suvereniai garantuojamos obligacijos nesuteiktų galimybių e, taupimo subjektams ir investuotojams įvertinti atskirų valstybių fiskalinės politikos. Ir kadangi mes neturime politinės federacijos su federaliniu biudžetu, tada galėtų kilti problema dėl paskatų. Taigi euroobligacijos galėtų būti vienas iš komponentų, jeigu nacionalinė fiskalinė kompetencija būtų aiškiai nustatoma sąjungos e, lygiu. Esant dabartiniai instituciniai sąrangai, mūsų nuomonė reikėtų e, svarbios didelės pažangos e, vykdant bendrą valdymą ir prižiūrint fiskalinę politiką. Manau, kad mes yra galimybių pagerinti valdyseną, išlaikant politikos nacionalinį pobūdį. Ačiū, pirmininkė. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Straight. Dėkuoju, iš karto periname prie klausimų ir pirmąjį klausimą EPP frakcijos vardu pateiks ponas e, Žanas Polės Gozė. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pone banko pirmininkė, labai trumpas klausimas, gal šiek tiek sudėtingas. Iš dviejų dalių. Pirmiausia, jūs e, jau mums papasakojot, ką jūs manot apie tas priemonės, kurių imamasi e, dėl galiojančių paktų ir dėl e, galiojančių drausmės palaikymo dokumentų. Būtų įdomu kaip jūs ketinate taikyti vis, visas šias nuostatas. Nežinau, ar jūs viešai kalbėjote apie skolas, ypač tuomet, kai e, jos susidaro dėl investicijų ir kaip tai paveiks e, biudžeto balansą. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą, už Jūsų klausimus dėl valdysinos. Kaip aš jau pasakiau, mes manome, kad dar daug ką reikia nuveikti, kad mes iš tikrųjų pasimokytume iš įvykusios krizės, kuri mūsų užklupė 2007-2008 metais. Pastaruoju metu yra padaryta pažangos, ypač įrodymo naštos perdavimo srityje. Aš kalbu apie tai, kiek, kaip vyriausybės paaiškina, kaip yra prižiūrima, prižiūrimas bi biudžetas. Taigi šioje srityje ir kitur dar daug ką reikia nuveikti ir kaip aš jau turėjau progą jums pasakyti, trilogas vyksta ir labai svarbu, kad Europos parlamentas tinkamai pasinaudotų savo turimo, turimais įtakos svertais. Toliau, investi, valstybinarių investicijos. Aš jūsų visiškai nenustebinsiu, mes manome, kad e, natūralu, jog reikia bet kokias skolas tinkamai traukti į apskaitą. Ir e, man atrodo, kad yra visiškai aišku, kad e, kad e, e, mes rūpinamės ir nacionaliniais, ir, ir tarptautiniais bei privačiais investuotojais ir uh, san, uh, santaupų turėtojais. Taigi, bet kokia skola turėtų būti vertinama kaip skola. Dėkoju. Much, uh, second... Dėkoju. Antras, antrą klausimą socialdemokratų frakcijos vardu pateiks ponas Angong. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, jūs tengiatės suderinti visus interesus. Ir aš norėčiau pakalbėti apie žaliavų uh, rinką ir apie tai, kas joje vyksta ir kaip tai turėtų paveikti mūsų, uh, uh, mūsų ekonomiką. Mes stebime infliaciją šiuo metu, tai nėra monetarinės kilmės infliacija ir jūs uh, jau minėjote, kad pinigų pasiūlos augimas yra gan ribotas, taigi bet, kokie, bet koks padidėjimas fiskalinėje politikoje gali pakelti infliaciją. O tai reiškia, kad reikės imtis priemonių tam, kad e, būtų suvaldytas darbo užmokestis. Taigi įdomu, kad dabar mes stebime nemonitarnės kilmės infliaciją ir kaip su ją reikia elgtis tam, kad mes nepakenktume e, ūkio atsigavimui. E. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą, kaip aš jau minėjau savo įžanginėje kalboje. Aš Vargu, ar mes galėtume, ar aš galėčiau, ką nors pasakyti, e, papildyti e, tai, ką pasakė valdančiojo taryba ir jūs žinote, kad kitame mūsų posėdėje mes priimsime savo sprendimą. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Viskas jau buvo pasakyta. Labai svarbu yra suprasti, kad tuo laiku, kai auga infliacija, gan smarkiai, tuomet visi centriniai bankai turi spręsti vieną problemą - išvengti antro e, ciklo. Tai yra tai, kad e, rinkos veikėjai, tai yra įmonės, kurios nustato e, kainas, ir socialiniai partneriai, nes jie taip pat prie to prisideda. Tik labai svarbu, kad visi šie veikėjai atsižvelgtų į tai, kad kad mūsų vaidmuo yra užtikrinti kainų stabilumą, mūsų, siekiant mūsų piliečių gerovės. Kainų stabilumas yra labai svarbus, e, ypač e, pažeidžiamiausiams, vargingiausiai gyvenantiems žmonėms. Ir todėl mes turime rūpintis būtent šiais žmonėmis. Mums pavyko praeitėje, o tai buvo nelengva, išsaugoti kainų stabilumą ir išvengti antros bangos, apie kurią jūs kalbėjote. Jums yra žinoma, kad vidutinė infliacija pastraisiais metais 1,97 procento. Tokia buvo infliacija praeitų metų pabaigoje. Taigi mes sugebėjome išvengti uh, antros krizės bangos, būtent dėl to, kad elgėmės labai labai atsakingai. Dėkuoju. You, uh, on... Dėkuoju. Aldai vardu, Silvi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad jūs atvykote. Mane šiek tiek nustebino jūsų priežastis, kurie jūs argumentai, kuriuos jūs pateikėte, pasiskinęs prieš euroobligacijas. Aš suprantu, kai kurių valstybių narių nuomonė, aš suprantu, kad dabar reikia elgtis labai uh, atsakingai, labai apdairiai ir. Uh, Aš taip pat gerbiu ir Vokietijos piliečių nuomonį, tačiau jums puikiai yra žinoma, kad kokią vaidmenį vaidina euras. Ar mes galime turėti bendrą valiutą, jeigu ne, ne, neturėsime tikrai visiškos e, e, sąjungos, visiškai politinės, ekonominės? Nes akivaizdu, kad kai turime tokią globalinės esminės reikšmės priemonę, reikia taip pat atitinkamai tvarkyti ir visus kitus dalykus. Ir ar visuomet mes darome taip iš tikrųjų, elgiamės taip, kaip reikėtų elgtis. Dėkuoju Jums, Jums yra žinoma, kad yra įvairiausių pasiūlymų ir aš Jums pateikiau Europos centrinio banko poziciją. Ir Jūs turėtume suprasti, kad dabartinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kas įvyko praeitėje, ypač tai, ką išriškino krizė, ne tik Europoje, bet ir visam, visose išsivyšiusiose šalise. Nes problemų kila ne vien pas mus, biudžetinių problemų ne tik pas mus, bet ir visame pasaulyje. Ir uh, mūsų situacija iš tikrųjų buvo geresnė nei JAV ar Japonijoje. Būtent dėl to, kad mes turim, turėjome bendrą valiutą. Mūsų uh, konsoliduotas e, metinis deficitas buvo per pus mažesnis nei Japonijoje ar JAV. Taigi iš esmės e, nereikia galvoti, kad problemos kilo dėl to, kad netaip buvo sutvarkyta eurozona. Tai yra, tiesiog buvo finansinės problemos, su kuriamis susidūrė visus išvyšysiosios šalės. Ir Europos centrinis bankas mano, kad mes turime e, keisti e, savo elgesį ir pirmiausia reikia stiprinti valdymą ir reikia geriau taip pat uh, imtis ir makro ligmens, uh, uh, makroekonominių priemonių. Mes manome, jog investuotojų ir indėlių turėtojų apsauga yra labai svarbi ir uh, tai prisimindamas valstybės narės turėtų imtis labai atsakingų žingsnių. Taigi dar kartą galiu pasakyti, kad aš suprantu jūsų poziciją, bet e, jūs turėtume suprasti ir mūsų požiūrį. You, uh, Mr... Viki, sveikinu atvykus į mūsų komitetą. Visada įdomu klausytis jūsų. Mūsų Frakcijoje dirba devinių skirtingų valstybių atstovai, tačiau septynių valstybių atstovai nėra euro valstybės narių atstovai. Tačiau tai nereiškia, kad mes nesam suinteresuoti šiais biudžetais klausimais. Jūs kalbėjote apie papildomas e, priemonės, mechanizmus, Aš susidomėjimu klausiausi jūsų aiškinimu, tačiau mums visiems labai svarbu yra bankų klausimas ir, ir bankų tarptautinė veikla. Aš nustebau, klausydamasi, kad praėjusiamis savaitėmis buvo mažiau, mažiau tokių su bankų likvidumu susijusių tarptautinių sandorių. Mes žinome, kad krizės metu bankrutavus bankams reikėjo konkrečių mechanizmų, kurie galėtų padėti spręsti bankams jų likvidumo klausimus. Ar jūs nemanote, kad galima tikėtis bankų bankruotų tarptautinio mastu ir kaip būtų galima užbėgti už akių tokiems dalykams? Dėkuoju. Norėčiau pripažinti, kad aš sutinku, jog Europos mastu, taip pat ir pasaulio mastu būtų labai svarbu koordinuoti veiksmus, koordinuoti priemonės, kurios e, neleistų bankrutuoti bankams. Tai viena iš didžiausių pamokų, kurią mes išmokome po 2008 metų rugsėjo mėnesio įvykių. Tačiau kalbant Europos mastu ir pasaulio mastu reikėtų naudotis tais mechanizmais, kurie dėrėtų ir su Bazilio procesu kadangi jūs minėjote, kad dabar veikia labai daug tarptautinių bankinių institucijų ir ta tarptautinė veikla yra labai svarbi viso pasaulio mastu. Todėl labai svarbu pasistumėti ir šioje koordinavimo srityje. Europos centrinis bankas iš tikrųjų stengiasi siekti pažangos srityje, mes laikome ją labai svarbia, kadangi uh, norėdami ateityje išvengti dar daugiau naujų problemų, tai išiškėjo e, Lehman ir Brothers bankų krizės metu. Ir mes pastebėjome, kad ne tik tai mūsų pusėje, bet ir toje e, ašyje tarp Europos ir New Yorko. Yra labai svarbu koordinuoti mūsų veiksmus. Žaliųjų vardu Filip. Pone pirmininkė, pone banko pirmininkė, aš norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs e, kalbėjote apie tai, kad Europos e, sąjunga turėtų veikti e, bendrai susivienius savo uh, jėgas ir jei pažversime į mūsų išorės prekybą, pamatysime, kad situacija nėra, nėra tokia bloga. Jūs daug ką kalbėjote apie ekonomos valdyseną ir apie tai, kad e, aš suprantu, kad jūs tikriausiai manote, kad konkurencingumo vien dėl konkurencingumo mums nepakaks. Taigi man susidarė įspūdis, kad jūs iš tikrųjų pasisakote už Europą, kuri e, būtų pagrįsta labiau priekybos santykiais. Aš suprantu, kad e, makroekonominių skirtumų yra nemažai, net ir tarp eurozonos e, valstybių. Kokias priemonės jūs rekomenduotumėt taikyti tam, kad geriau būtų uh, suderinta ekono, suderintas ekonominis valdymas tam, kad situacija Graikijoje ir uh, e, Portugalijoje būtų, nebūtų tokia prasta, kokia yra dabar. Man atrodo, kad visos vyriausybės e, ir Europos parlamentas e, sutarė, jog labai svarbu yra didinti ES konkurencingumą ir leisti ES piliečiams uh, siekti vis didesnio augimo, daugiau darbo vietų, didesnio gyvenimo. Ir viso to reikia siekti, nesugriaunant bendros pusiausviros. Konkurencingumo e, gerinimas e, turėtų žengti kojo kojon su e, naujų darbo vietų kūrimu ir uh, ir gerovės kūrimu. Ir suprantama, kad e, mes stiprindami savo konkurencingumą norime palikti pakankamai erdvės tam, kad būtų galima iš tikrųjų kurti ir daugiau naujo darbo vietų. Europiečiai, tai Europos Sąjungoje ir Eurozonoje vienaip ar kitaip turės derinti savo veiksmus, kadangi taip, būtent tai buvo nuspręsta elgtis po antrojo pasaulinio karo. Mes galėtume strategiškai pažvelgti į ateitį ir atsižvelgti į tai, kad Europoje vyksta demografijos pokyčiai. Ir e, matome, kad įsivyšiusiuose šalise ūsinių mokėjimai yra atliekami reguliariai. Ir žinome, kad kita problemų ir su pensijomis yra akivaizdu, kad, kad e, problemas ateityje tik tai gilės. E, aš galėčiau labai trumpai pasakyti, kad eurozonoje pinigų politiką. Yra savame suprantamas dalykas. Ir aš galiu pasakyti jums tą patį, ką sakiau ir kitiems. Mes jau 12 metų užtikriname kainų stabilumą Europoje. Ir ir infliacija Europos šalyse yra 2 procentai arba net mažesnė. Be abejo, yra ir nemažai kitų politinių priemonių, kuriomis valstybės galės pasinaudoti ateityje. Tai yra ir biudžeto politikos priemonės, ir struktūrinės reformos, ir tam tikri kiti signalai, kuriuos galima nusiųsti e, tam, kad būtų paveiktos kainos rinkoje. Viena iš šios krizės pamokų yra tai, kad mums reikia daugiau atsargumo, apdairumo. Gui vardu Miguelis turiu kalbėti. Dėkuoju Dėkuoju, kad jūs atvykote į šį susitikimą. Pone Trišė, jūs vis minite valstybės biudžeto, valstybės biudžeto patikimumą. Tačiau vis dėlto ta įsiskolinimo problema yra susijusi su bankų ir finansų krize. Būtent bankų ir finansų krize buvo visko pradžia. Aš manau, kad ne valstybės biudžetas arba valstybės skola buvo krizės iniciatorius. Todėl labai aiškiai reikia pasakyti, kad bankų pasitikėjimo klausimas iškyla dabar ir iškyla krizės metu, o valstybė dažniausiai buvo ta priemonė, kuri pabandė padėti veikti bankam šią krizę. Ir kita pastaba dėl euroobligacijų. Aš puikiai suprantu, kodėl jūs kalbate taip, kaip kalbėjote, tačiau kitas dalykas, ar Portugalijai, Ispanijai, Graikijai nebūtų lengviau gražinti skolas, jeigu tos euro obligacijos būtų perkamos e, mažesnėmis palūkanomis. Todėl reikėtų įsigilinti, ko gero, į finansų rinkas, ko gero, reikėtų pažvelgti ir į Japoniją. Galbūt e, ir ta dabartinė situacija galbūt verstų rimčiau pagalvoti apie euroobligacijas. Dėkuoju. Aš pritarčiau jūsų nuomoniai dėl finansų sektoriaus. Finansų, finansų sektorius E, parodė tam tikrą pažeidžiamumą. Todėl visos valstybės, visos atskiros valstybinės institucijos, finansų sektoriai turėjo uh, pas, turėtų, turėjo įsitikinti, kad tai buvo viena iš rinkiausių krizių po pirmojo pasaulio karo, o ne po antrojo pasaulio karo. Ir todėl tai reikėjo išmokti atinkamas rimtas e, pamokas. Visos išsivyščios ekonomikos valstybės, vertinant jas atskirai, turi panašių problemų, galbūt turėjo problemų dėl bankų sektoriaus silpnumo, tačiau kitos valstybės vis dėlto įgyvenimo nepakankamai teisinga fiskalinė politika. Ir tai pasakytina ir apie Europą, ir apie visą pasaulį. Aš tiesiog tikiuosi, kad mes darome tai, kas yra reikalinga daryti abiem kryptimis. Visų pirma, gerinant bankų padėtį ir taip pat valstybinių, valstybės finansų padėtį. Mes išvengėme didžiulės katastrofos, kuri galėjo įvykti, jeigu valstybės krizės metu nebūtų ėmusios patikimų veiksmų ir nebūtų pritarusios tam tikroms priemonėms, tai mes ko gero nebūtume galėję apskritai įveikti šitos krizės. Mes nieko negalime išvengti, negalime iš anksto tikėti, kad išvengsime ateityje, tačiau iš šitos krizės reikia pasimokyti, kad mums labai svarbu ryštingai savarankiškai elgtis valstybėse narėse ir tai yra pats geriausias būdas gintis nuo būsimų grėsmių dėl euro obligacijų. Aš anksčiau jau kalbėjau, kodėl mes manome, kad euro obligacijos šiuo metu dar nėra rekomenduotinas, bet aš suprantu ir jūsų argumentus ir galėčiau atsakyti, kad mes dar nesame visiškai įtikinti, įtikinę, pasverdami visus pateikiamus argumentus. Tikoju EPP Burkhardt. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Vieną dėl Japonijos. Rinkų įsikešimai į e, rinkas susilpnino su Janį ir taip susilpnino. Freitag 10 milijardų. Jie jeną ir todėl susilpnėjo ir Japonijos ekonomika. Kaip jūsų manimo būtų galima išvengti apskritai ekonomikos žlugimo? Dabar dėl pastarųjų įvykių vėl didėja spaudimas, kadangi didelis smūgis buvo sudėtas Japonijos ekonomikai, o kadangi ekonomika apskritai taptaunių mestų yra susijusi, kokiu galima tikėtis tolesnių įvykių. Reikia apgailestauti, kad spalio mėnesį baigėsi jūsų kadencija. Aš apgailestauju kartu, ko gero, su daugeliu kolegų. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kokius pagrindinius akcentus jūs sudėliotumėte savo likusiai kadencijai, kad jūsų e, pasiekėjas ne tik tai perimtų labai e, gerai sutvarkytą instituciją, bet ir kad ta institucija, tie namai būtų gerai paruošti ir būsimai žiemai. Ačiū. Pirmiausia, dėl Japonijos. Kaip matėte, praėjusią savaitę buvo pasiektas susitarimas tarp didžiojo septyneto vykdomosios valdžios atstovų ir centrinių bankų buvo nuspręsta pareikšti bendrą poziciją, pasiūsti bendrą signalą rinkoms pagrindinių konvertuojamų valiutų rinkoms. Ir mes nusprendėme, kad tai buvo pats geriausias signalas, kurį buvo galima pasiūsti tomis aplinkybėmis. Per daug plačiai nekalbėsiu apie poveikį to, kas vyksta Japonijoje. Per daug plačiai nekalbėsiu apie Japoniją. Mes, žinoma, labai atidžiai stebime, kokį poveikį katastrofa padarė Japonijos ekonomikai ir galima poveikį e, Japonijos partneriams. Turime Kobės pavyzdį ir galime jį palyginti su dabartinė situacija, pažiūrėti, kokiu yra skirtumo. Akivaizdu, kad žmogiškosios netektis yra siaubingos. po tokių nelaimių paprastai viskas vyksta štai, kaip pirmiausia būna labai staigus veiklos nuosmukis, tiesiogiai susijęs su ta nelaime, tada reikia kažkiek laiko mm, poveikio absorbuoti ir po to vėl prasideda veiklos aktyvėjimas. Ir labai sunku susidaryti bendrą situacijos profilį, tačiau mes mm, atidžiai stebime situaciją. Žinoma, reikia neužmiršti ir brandolinio aspekto. Ji, tas poveikis yra svarbus ne tik Japonijai, bet ir visame pasaulyje. Atsakydamas jūsų antrą klausimą, galiu pasakyti štai ką. Manęs vis klausia, ar dabartinis laikotarpis yra ypatingai sunkus ar ne, bet man yra susidaręs įspūdis, kad absoliučiai visi laikotarpiai yra itin sudėtingi. E, pirmiausia, turėjome eurozonos kūrimą, toliau e, internetinių kompanijų bumas, E, tam tikri šokai dėl naftos kainų šuolių, dėl pagrindinių prekių kainų šuolių. Taigi taip ir šis laikotarpis yra ypač sudėtingas. Galiu tik pasakyti, kad ir toliau stengsiuos dirbti kartu su kolegomis. Žinote, kad visus mūsų sprendimus priima valdyba, kurioje yra šeši nariai, taip pat valdančioji taryba kurioje yra 23 nariai. Taigi su visais kolegomis stengiamės, mes visi stengiamės atlikti savo pareigas ir šiuo sudėtingu laikotarpiu. Turiu pasakyti, kad šis laikotarpis sudėtingas visoms Europos institucijoms. Jūs manęs prašėte pakalbėti apie vieną aspektą. Galiu pasakyti, kad jeigu mums pavyktų pagerinti valdyseną, apie tai kalbate ir jūs, turiu galvoje ir 27 valstybių narių ekonomikos saugyseną, ir 17 valstybių narių ekonomikos valdyseną, tai būtų labai naudinga mūsų ilgalaikiai ateičiai. Ačiū dabar socialdemokratų vardu Edvardas. Turiu trumpą klausimą. Pone Trišė, Ar jūsų institucija patenkinta tuo, kaip Europos valstybių vyriausybės e, sprendžia labai nemokių bankų problemą, pavyzdžiui, Anglijos ir Airijos bankų, banko problemą? Tai yra Anglo-Irish Bank problema. Kaip jau sakiau, galvodami apie vidutinio laiko, laikotarpio perspektyvą, mes dirbame ir pasauliniu lygiu, ir Europos lygiu. Siekiame pasirinkti tokius būdus, kurie tiktų ir pasauliniam lygiui, ir Europos lygiui. O kalbant apie atsakomybę, kuri tenka ir jos vyriausybei, palaikant ryšių su Tarptautiniu valiutos fondu, su komisija, su Europos centriniu banku, aš šiuo klausimu neturiu komentarų. Ačiū dabar Aldės vardu Ramon. Ačiū pirmininkė, ponė Trišė. Ispanija ir toliau išgyvena ekonomikos krizę. Šių metų, per šių metų pirmosius du mėnesius Mm, kreditavimas neauga, už nedarbo lygis vis dar didėja, nepaisant tų reformų, kurios buvo įgyvenintos Ispanijoje praėjusiais metais. Pirmas mano klausimas. Ar manote, kad didės ekonominiai skirtumai eurozonoje? Kitas dalykas. Jeigu Europos centrinis bankas padidintų palūkanų normą per artimiausius mėnesius, kokį poveikį tai padarytų Ispanijos ekonomikai. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad Ispanijos regionų finansavimo poreikis šiemet bus 21 milijardas eurų. Ar mm, ECB svarsto galimybę gelbėti tam tikrus e, Ispanijos regionus, jeigu to prireiktų? Ačiū. Ačiū. Pirma mano pastaba būtų štai kokia. Manęs labai dažnai klausia, kaip Europos centrinio banko valdančioje taryboje yra tvarkoma eurozona, kurioje yra tokios šalis kaip Vokietija, kurią galima būtų prilyginti Boeingui, ir tokios šalis kaip Ispanija, kurios augimas tikrai nėra geras. Man Anksčiau buvo užduotas e, panaš, kitoks, panašus klausimas. E, kai Vokietija visiškai nesivysto, o Ispanija išgyvena bumą. Taigi, turime šalį, turime zoną, kurioje yra 300 milijonų žmonių ir toje zonoje mm, esančių šalių padėtis labai skirtinga. Dabar Ispanijos ir Vokietijos padėtis kardinaliai pasikeitė palyginti su ankstesniais metais. Ir taip pat padėtis keičiasi ir kitoje Atlanto pusėje. Taigi, tarp kitko, norėčiau paminėti, kad mūsų ekonomika yra labai didelio, didelių mm, apimčių. Aš manau, kad Vokietija gali atgauti konkurencingumą ir tai lems dabartinis jos ekonomikos augimas, o tai žinoma yra uh, bus, tai bus gerai Ispanijai. Kai Ispanija sparčiai vystėsi, ji taip pat labai teigiamai prisidėjo prie eurozonos augimo. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad Ispanija apsisprendė dėl tam tikrų svarbių veiksmų, kurie turėtų pagerinti situaciją. Žinoma, tie jos pasirinkti būdai nėra lengvi, nėra paprasti, bet manau, kad einama tinkama kryptimi. Kalbant apie monetarinę politiką, neturiu pasakyti nieko naujo, palyginti su tuo, ką sakiau mėnesio pradžioje. Mes turime siekti eurozon... kainų stabilumo eurozonoje. Aš jau minėjau skaičių 1,97 procento eurozonoje. Labai svarbu, kad čia įvykdytume savo įsipareigojimus, kadangi Europos piliečiai prašo mūsų juos vykdyti Tai labai svarbu pažeidžiamiausiems mūsų šalių piliečiams. Taigi mes visada siekiame priimti tokius sprendimus, kurie garantuotų kainų stabilumą. E, tai turi labai didelio poveikio, nes jūs žinote, kad visos e, palūkanų normos visoje Europoje yra grindžiamos priedų prie e, infliacijos lūkesčių ir rizikos. Taigi, jeigu manoma, kad infliacija didės, tada vidutinės ir ilgos trukmės palūkanos, rinkos palūkanos iš karto didėja. Bet šiomis aplinkybėmis to nereikia. Taigi tikiuosi, kad mums pavyks suvaldyti E, infliacijos lūkesčius. Neturiu pastav, komentarų dėl e, regionų gelbėjimo. Kiek suprantu, buvo klausima apie Ispanijos vietos valdžios institucijų gelbėjimą ir mes tikrai nenumatome įsitraukti į tokius veiksmus. Ačiū. E Dėkoju. Konservatorių reformatorių frakcijos vardu Dirkas. Dėkuoju pirmininkė už tai, kad sutikėte man žodį. Pone banko pirmininkė, jei Europos vadovų taryba patvirtins praeitą savaitę sus, pasiektą susitarimą, tuomet, tuomet e, galima bus kištis į e, pirminės rinkas. Tačiau euro obligacijos e, sudaro antrinė rinka ir mes žinome, kad uh, Europos Centrinės bankas pritarė išsakytai valstybių pozicijai. Bet to tai yra kita problema, kad nemažai valstybių, kurios susidūrė su dingomis aplinkybėmis, praranda prieigą prie likvidumo. Ką, kaip Jūs vertinate šį pasiūlymą dėl bankų išpirkimo? Uh, Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Jūs tikriausiai prisiminat, kad uh, Europos Centrinio banko valdančiosios tarybos pozicija buvo tokia. Dabar turimos fondo lėšos ir bet kokio ateityje sukurto fondo lėšos turėtų būti pagerintos tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Dėl kiekio aš galiu pasakyti, kad priimtas sprendimas, aš kalbu apie vyriausybių sprendimą, atitinka mūsų viziją. Stabilizavimo fondas ir 5 milijardų fondas, 500 milijardų fondas atitinka poreikius. Lankstumas, aš galiu pasakyti, kad e, iš esmės e, e, sprendimas numato tam tikrą lankstumą, ypač kai yra daromos intervencijos antrinėse rinkose. Ir kad e, aš viešai jau minėjau, kad, e, kad mūsų pozicija šiuo klausimu buvo kitokia. Dėkiu, dėkuoju. Žose Manuelis. Dėkuoju. Atsiprašau, kad pavėlau atvykti, pavėlavo lėktuvas, tiesiog ne mano kaltė. dėl naujo mechanizmo. Pone Merkel Seulė pasakė, kad privatus investuotojai taip pat turėtų prisimti dalį bankų skolos. Tačiau prieš mėnesį Centrinis bankas pasakė, kad tai įneštų sumaišties finansų rinkose o po to vėlgi buvo pasakyta, po 2013 metų bus bandoma grįžti prie šio klausimo ir O šiandien man yra žinomas tik vienintelis Argentinos atvejis 2004 metais, kai buvo sprendžiama problema, kuri iki šiol neišspręsta. Todėl mūsų manimo reikėtų grįžti prie Vokietijos kanclerės deklaracijos. Deklaracijos dėl to, kas turėtų prisijimti dalį skolos. Aš manau, kad šitą tekstą patvirtino visos vyriausybės, jis buvo paskelbtas praėjusiu metu lapkričio 28 dieną ir jame aiškiai buvo pasakyta, kad Europa laikysis globalių taisyklių, tai yra tarptautinio valiutos fondo nusakytų taisyklių šiuo konkrečiu klausimu. Ir norėčiau apsiriboti tuo. Kita ko šiame tekste buvo dar kartą patvirtinta paskutinėme susitikime. E, tai yra papildomame priedė prie komunikato. Ir aš manau, kad tai yra su ES valstybių pozicija, vyriausybių. O aš pats valdančiosios tarybos vardu turėčiau pasakyti, kad tas paaiškinimas buvo labai svarbus, kadangi ten konstatuojama, kad ES laikysis tų pačių taisyklių, kuriomis vadovaujasi viso pasaulio valstybės. Ir tai yra labai svarbi pozicija valstybių narių pareikšta globalių mastų. Socialdemokratų grupės vardu. Bank Central Amerika. Taip, panė pirmininkė, Amerikos centrinės bankas, rinktinės karalystės centrinės bankas, kaip ir minėjo kolega, puikiai pasiruošė bet kokiam sąlygoms e, ir kai tik e, susidaro palankios aplinkybės ir iš karto šie bankai imasi, imasi, imasi veiksmų tam, kad sumažintų valstybės skolą. Tačiau tai Europos centrinis bankas to negali daryti. Prieš kelias savaitės Europos centrinis bankas nupirko uh, nemažai Graikijos valstybės skolos. Ir palūkanos iš karto padidėjo iki 15 procentų. Ar šie du reiškiniai yra tarpusavį susiję? Gal reikėtų restruktūrizuoti e, Graikijos skolą? Mm. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, Europos centrinis bankas laikosi aiškios doktrinos, kurios esmė yra tokia, kad mes visiškai e, aiškiai atskiriame priemonės, kurios yra susijusi su pinigų politika, e, ypač su tokia standartinė politika, tai yra pirmiausia su palūkanų normomis. Ir e, šios politikos, ši politika leidžia mums palaikyti kainų stabilumą ir priemonės, kurios nėra standartinės, kurios buvo pradėtos taikyti tuo met, kai krizės smogė kai kurioms rinkoms. Ir tuomet kai mes pastebėjome labai netipišką elgesį kai kuriuose rinkose. Tarp šių priemonių, nestandartinių priemonių, kurias mes pradėjome taikyti, yra likvidumo suteikimas be e, jokio, jokių apribojimų. Už nustatytą tarifą. Tai yra, kai mes e, refinansuojame e, banką, Ir, ir paprastai to, to, šios refinansavimo operacijos e, trunka pusmetį ar 12 mėnesių. Ir aš galiu pasakyti, kad visos šios e, netradicinės, nestandartinės priemonės yra skirtos visais e, atvejais tam, kad mes kuo geriau galėtume vykdyti savo uh, pinigų politiką. Mes gyvename dabar labai sudėtingomis aplinkybėmis. E, situacija rinkose yra labai sudėtinga ir būtent dėl to, kaip aš jau minėjau savo žanginėje kalboje, mes ketiname ir per kitą pusmetį taikyti netradicinės, nestandartinės priemonės, e, taip kaip tai buvo daroma anksčiau ir manome, kad šios priemonės yra dabar reikalingos, kadangi jos leidžia mums dabartinėmis, neįprastinėmis aplinkybėmis geriau vykdyti pinigų politiką. Uh, e Dėkoju EPP frakcijos vardu, ponia uh, Kratsa. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti apie euro obligacijas, tačiau prieš tai jūs atsakėte į šitą klausimą pakankamai išsamei, taip pat e, jūs kalbėjote apie pagalbos mechanizmą ir jo santykius su euro obligacijomis. Dabar norėčiau pakalbėti aš taip vadinamą euro paktą. Ar manome, kad jis bus, bus naudingas papildomai prie to ekonomikos valdymo paketo? Ir kita, palūkanos didėja ir ar jūs nemanote, kad tai pakenks konjunktūrai eurozonoje apskritai? Dėl pirmojo klausimo norėčiau pasakyti, kad aš jau minėjau, jau buvo pasiekta pakankamos pažangos užtikrinant valdymo kokybę tarp 27 valstybių ir 17 eurozonos valstybių. Aš sakiau, kad iš tikrųjų darome pažangos ir parlamentas, žinoma, dalyvauja aktyviai šiame e, ekonomikos valdymo proceso gerinime. Todėl aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad jūsų vaidmuo yra svarbus, svarbu bendradarbiauti su visomis ES institucijomis. Dėl kito klausimo norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes turime užtikrinti kainų stabilumą visiems mūsų gyventojams. We will deliver 331 milijonui ES gyventojų ir kadangi tai yra pagrindinė prielaida tvariam augimui ir tvariam kainų stabilumui ilgalaikiu laikotarpiu. Jeigu mes to nepasieksime, tai eurozonos padėtis dar kartą pablokės, kadangi prognozės dėl ateities infliacijų gali tapti dar prastesnės, mažiau optimistiškos. Todėl mums labai svarbu užtikrinti kainų stabilumą, kitaip nepasieksime didesnio užimtumo ir ekonomikos augimo. Taigi tai yra viena iš pagrindinių prielaidų užtikrinant pastovų augimą ir užimtumą socialdemokratų vardu dar kartą. Yra kai kurių valstybių, kurios tiesiog pastato euro į sudėtingą padėtį. Todėl jos kreipiasi į stabilumo fondą. Jeigu pažvelgtume į situaciją kiek kitaip, jeigu mes e, naudotumės mes pastove stabilumo užtikrinimo priemonė. Ir jeigu valstybės narės galėtų naudotis šito fondo lėšomis, tačiau jos faktiškai nekeltų jokio pavojaus euro, kadangi tos valstybės arba jų pagalbos poreikis būtų nežymus. Tai sprendimas, kurį turėtų priimti atitinkamos institucijos, mes bankas nedalyvaujame šiame sprendimų prieimimo procese. Be to, aš manau, kad visa Europa vadovaujasi idėja, kad visos valstybės turėtų būti vertinamos vienodai, nepriklausomai nuo jų dydžio. Ir tai pasakytina apie visas valdymo taisyklės, būtent, kad jos turėtų būti vienodai taikomos ir didelėms, mažoms ir labai mažoms valstybėms. Tai labai svarbu pabrėžti. Be kita ko, matome, kad maža valstybė gali būti matoma, gali sukelti problemų, nebūtinai eurui, bet apskaitai eurozonos finansiniam stabilumui. Taigi, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad skirtumas turėtų būti daromas tarp euro, kadangi euras per 12 metų užtikrino labai aukštą kainų stabilumo lygį ir taip pat reikėtų priminti, kad euro zona kaip konsoliduota e, e, zona taip pat turėtų būti vertina pagal valstybės biudžeto deficitą ir čia, žinoma, situacija galėtų būti geresnė negu valstybėse, kuriuose yra išsivyšusi ekonomika. Kalbant apie eurozonos kaip bendros, bendros zonos finansinį stabilumą, galbūt mažos valstybės galėtų turėti tam tikros įtakos, bet kita vertus, nuostatos turi būti lygios visoms valstybėms ir visas valstybės turėtų vienodai jas taikyti. Dėkojame EPP vardu Astrida. Merci, euh, Madame la Présidente, Monsieur le Président, euh, vous avez eu. Pone pirmininkė. De rappeler vos réserves. Jūs e, priminėte apie savo abejonės dėl Europos masto finansinių, bank, finansinių sandorių mokesčių. Mes e, pasisakėme už tokio mokesčio įvedimą, tačiau vis dėlto galbūt reikėtų dar kartą grįžti prie šio klausimą ir pažvelgti plačiau. Jeigu toks mokestis Europoje būtų įvestas, galbūt netgi jeigu būtų jis numatytas tik tai eurozonos valstybėse, tai ar tokiu atveju finansų rinkos neperkeltų tų bankų sandorių tik tai į tam tikrą ribotą sferą. Ir tada ko gero iškiltų pavojus ES konkurencingumui. Kaip tuomet mes tada galėtume vertinti rinkas, aktyvumą rinkose, kadangi aš klausydamasi jūsų kalbos supratau, jog jūs džiaugiatės arba pritarėte komisijos ketinimams numatyti bankinį mokestį. Valstybėse narėse yra įvairiausių mokesčių, tačiau kokioj srity šitas bankų mokestis būtų taikomas, mokestis apie kurį e, masto komisija. Jūs nepasakėte nieko apie Europakto pasiekmes, paktas, kuris buvo priimtas kovo 8 dieną Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva. Aš manyčiau, kad reikėtų prisiminti kovo 15 dienos Eurogrupės pirmininko pono Junkerio pasisakymą, kad toksai paktas apskritai net neštų jokios naudos. Kaip jūs, pirmininkė, vertinate šitą paktą? Gal čia yra tiesiog daug triukšmų dėl nieko, o gal tiesiog pasireiškia tam tikrų politikų egoizmas, tiesiog norima e, išryškinti savo pozicijas, tačiau iš esmės nieko kito nesiekiama. Jeigu aš teisingai supratau, jūs nemanote, kad reikėtų aukoti ekonomikos politiką dėl kokių nors asmeninių ambicijų. Mūsų manimų šitas šešerių paktas turėtų įgyti kokį nors prioritetą. Jeigu taip, tai ko gero jūs turėtumėte jam pritarti. Astrid, noriu pasakyti, kad jūs kalbėjote 3 minutės ir 40 sekundžių. Dabar žodis ponui Trišė. Ačiū. Atsakysiu trumpai. Dėl finansinių sandorių mokesčio. Džiaugiuosi galėdamas dar kartą pakartoti, kad mūsų nuomonę. Tokio mokesčių įvedimas būtų gera mintis, jeigu tas mokestis būtų įvestas visame pasaulyje, nes priešingų atveju atsirastų skirtumų tvarkant finansinius sandorius Europoje ir kitur pasaulyje, ne tik JAV, bet ir Azijoje ir sparčiai besivystančios ekonomikos ir pažengusios ekonomikos šalise. Ir čia kiltų problema. Manau, mes visai pagristai reikalaujame vienodų sąlygų taikymo, kai taikomos rizikos mažin ribojimo priemonės. Prašome vienodų sąlygų galvodami apie pasaulinės taisyklės. Ir būtent šioje srityje mes taip pat norėtume vienodų konkurencinių sąlygų. Tokia būtų mano bendro pobūdžio pastaba. Nieko dabar nesakau apie patį mokestį, nes į šį klausimą dar reikėtų pasigilinti. Toliau jūsų antras klausimas arba pastaba. Mes manome, kad būtų naudinga jeigu tie mokesčiai, apie kuriuos galvoja kai kurios valstybės, atsirastų, bet turiu pasakyti, kad valstybių narių siūlomi metodai mm, skiriasi. Pavyzdžiui, komisija mano, kad iš tų mokesčių būtų galima bendrai finansuoti fondus dėl Europakto Jau esu sakęs, kad mano nuomonė šis paktas eina tinkama kryptimi, jame yra daug gerų elementų. Ir atitinkamos su to susijusios vyriausybės e, taiko tas priemonės, už kurias pasisakėme mes. Europaktas turi tam tikrą tarp vyriausybinį elementą, kurį mes norėtume matyti paminėtą tekste, kurį, kurį jūs nagrinėjate parlamente. Manau, kad daugelį minčių reikėtų racionalizuoti kad būtų pasiektas susitarimas tarp vyriausybių ir netgi šiame parlamente. Taigi, kaip jau sakiau, daug tų elementų yra tinkami ir juos reikėtų perkelti į įprastus Europos institucijų darbo būdus. Ačiū. Kitas klausimas EPP e vardu, ponas Nitras. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Ačiū. Ačiū už galimybę pateikti klausimą. Jūs jau keletą mėnesių vadovavote Europos sisteminės rizikos valdybai. Turint galvoje tai, kad valdybos darbas nėra viešas, yra konfidencialus. Norėčiau jūsų pasiteirauti apie galimą riziką. Ar jūs kaip galima riziką vertinate štai kokius dalykus? Visų pirma, Europos parlamentas, kitos Europos institucijos jau keletą mėnesių siekia suvaldyti valstybių narių biudžeto deficitą. Bet daugelis Europos parlamento narių sako, kad šis darbas yra tik pradžia ir kad e, didžiausia problema gali būti namų ūkių įsiskolinimas. Šiame kontekste norėčiau jūsų paklausti, ar dabartinis įsiskolinimo lygis, kuris yra panašus visose valstybėse narėse, nors valstybių narių politika skiriasi ir kai kuriais atvejais vyriausybės stengiasi sumažinti, riboti, uh, namų ūkių įsiskolinimą, kitos skatina namų ūkių kreditavimą. Noriu paklausti, ar jūs tai vertinate kaip galima riziką. Ir kitas dalykas, kitas klausimas. Biudžeto deficito perviršio procedūra. E, keliose valstybėse narėse baigėsi eksperimentas. Tai buvo eksperimentas susijęs su nepriklausomais pensijų fondais. Tačiau tas eksperimentas baigėsi nesėkme, nes valstybės narės padarė išvadą, jog e, anksčiau mane, kad e, to eksperimento lėšas būtų galima panaudoti biudžeto deficitams mažinti. Kokia yra jūsų nuomonė apie tą eksperimentą? Ačiū, pirmininkė man čia kyla tam tikrų sunkumų, nes e, pirmas klausimas buvo adresuotas Europos sisteminės rizikos e, valdybos vadovui. Ir aš, mes pirmininkė esame sutarę, kad e, mes griežtai atskirsime klausimus, šių dviejų, abiejų institucijų klausimus. Pirmininkė, taip, ir aš jums sakiau, kad problemų kils mano komitete. Taigi, Į šį klausimą būtų galima atsakyti per klausimus, kuriuose dalyvaus Europos sisteminės rizikos valdyba ir tie klausimai jau numatyti. Sutartis, sutartyje yra labai aiškiai pasakyta, kad e, Europos centrinis bankas ir mm, sisteminės rizikos valdyba yra dvi skirtingos institucijos. Taigi, kai aš kalbu ECB vardu, tai kalbu valdančiosios tarybos e, vardu. Taigi noriu paprašyti E, jūsų klausimą atidėti į šalį, bet aš, žinoma, klausimų metu ir konfidencialiai su komiteto pirmininkė e, stengiamės e, užtikrinti mūsų bendravimą pagal teisės aktus, kurie yra priimti. O dabar perėsiu prie antro jūsų pateikto klausimo. Minėjote pensijų fondus ir klausimą, kuris yra tikrai svarbus. Tai yra pensijų fondų apskaitos klausimas. Žinau, kad komisija labai atidžiai stebėjo situaciją, siekė rasti geriausią sprendimą. Žinau, kad problema labai sudėtinga, turint galvoje Eurostat skaičiavimus. Aš turiu pasakyti, kad mes šioje srityje nesame kompetentingi, mums čia nėra skirta jokia atsakomybė, bet mes prašome tink, derinti tinkamą vertinimą ir tinkamas skaičiavimo taisyklės ar apskaitos taisyklės. Ir norime, kad šių dalykų derinys nepriverstų uh, valstybių narių atsisakyti vieno pensijų modelio ir perėti prie einamojo finansavimo mm, pensijų modelio. Toks būtų mano atsakymas. E Markus. Ačiū. Kalbėsiu trumpai ir kreipsius jūs kaip į Centrinio banko pirmininką. Norėčiau grįžti prie stabilumo mechanizmo, apie jūs kalbėjote jau į, įvairiais aspektais. Paskutinį susitikimą Europos parlamente mes kalbėjome apie Centrinio banko pirkimus antrinėse rinkose, o dabar kalbame apie stabilumo mechanizmą, tai yra pagal šį mechanizmą būtų galima pirkti valstybės e, paskolos lakštus pirminėse rinkose. Ir ar jūs nematote, kad tai nebūtų, tai nebūtų pažeidžiamos ES sutartys dėl nepirkimo? Mes viską darome vadovaudamiesi ES sutartimis ir mano žiniomis Centrinio banko teisininkai, tarybos teisininkai ir komisijos teisininkai leidžia tokius sandorius. mes tai darome siekdami užtikrinti įprastinės mūsų humanitarnės politikos funkcijas. Būtent tai mes darome ir darėme praeitie. Ir žinoma, tai leidžia sutarties nuostatos ir mes manome, kad stabilumo mechanizmas galėtų pats veikti e, vykdant pirkimus antrinės rinkose. Valstybės, valstybių vyriausybės priėmė sprendimą pirkti pirminėse rinkose, tačiau mes to dabar nedarome. Iš esmės, toks sprendimas buvo priimtas vis vyriausybių lygių. Daryčiau, dabar norėčiau suteikti žodį paklausti Lyzai. Ačiū pirmininkė. Pane prezidentė, dėkoju, kad jūs dar kartą atvykote į susitikimą su mūsų komitetu. Aš norėčiau paklausti apie eurozonos valstybių stabilumo mechanizmą. Taip pat norėčiau priminti, kad yra ir priimtas konkurenciškumo paketas. Tai dokumentas, kuriame yra priimtos įvairios priemonės, bet juose iškyla valstybių tarpusavio klausimas ir taip pat valstybių ber ES veiksmų uh, atskirimas buvo pasiūlytas bendrijos metodas, tačiau vis dėlto kaip jūs vertintumėte bendrijos metodą ir atskirų valstybių veiksmus. Ir kitas klausimas, tos siūlomos priemonės yra aktyvios arba galėtų padėti pakeisti padėti trumpuoju laikotarpiu, tačiau kaip užtikrinti, kad ilgalaikiu laikotarpiu būtų užtikrinamas ir e, ekonomikos tvarumas ir taip pat būtų išlaikomas arba kūrimas naujos darbo vietos. Dėkuoju už klausimus. Kai aš kalbėjau, kalbėjau ir apie institucinį metodą numatyti tą E, bendrąją priemonę, tačiau reikėtų priminti, kad tai yra ES masto sprendimas, sprendimas, kuris nebūtinai atspindi tik tai mūsų poziciją. Aš tą patį norėčiau paminėti apie konkurencingumo paktą. Yra tam tikrų elementų, kurie yra naudingi ir juos vertėtų perkelti į ekonomikos valdymo paketą. Dėl konkurencingumo dar kartą norėčiau pakartoti, kad labai svarbu užtikrinti, kad kiekviena valstybė savo ekonomikoje atsižvelgtų į tai, kad būtų užtikrinamas kainų stabilumas. Labai konkrečiomis priemonėmis, kadangi mūsų pagrindinis tikslas yra mažiau negu 2 procentai, galbūt netgi apie 2 procentų infliaciją. Tačiau reikėtų, e, galvojant apie kainų stabilumą, įvertinti ir darbo jėgos kaštus. Labai svarbu užtikrinti pažangą gamyboje ir kuo didesnė pažanga bus pasiekta šioje srityje mūsų visų valstybių ekonomikose, tuo daugiau veiksmų laisvės mes turėsime, kurdami darbo jėgas ir užtikrindami e, augimą. Tai labai svarbu. Kuo daugiau mes pagerinsime konkurencingumą, tuo užtikrinsime didesnę konvergenciją Europos viduje ir už Europos ribų. Tos valstybės, kurios neteko savo konkurencingumu, jos ypač suinteresuotos šiais įvykiais. Aš jau minėjau Vokietiją anksčiau kalbėdamas. Anksčiau Vokietija tiesiog sustiprino savo konkurencingumą, darydama pažangą gamyboje, produktyvume, ir tai padėjo sukurti papildomų darbo vietų. Tai labai svarbus tikslas ekonomikoje apskritai. Ir žinoma, labai svarbu kovoti su aukšto lygio nedarbu. Gay Mitchell. Thank you, President. Thank you, President of DC. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir ECB pirmininkui Turiu pasakyti, kad tam tikrų metų Airijos vyriausybė ignoravo įspėjimus, kurios pateikė ir Europos komisija. Airijos investuotojai investavo į bankus, o Europos centrinis bankas ir toliau taikė mažas palūkanų normas, dėl kurių e, vyko kainų infliacija, bet e, tai neprisidėjo prie tur, nusavybės infliacijos. Ir turiu pasakyti, kad Airijos mokesčių mokėtojai prisėmė beveik visą atsakomybę arba bent didžiąją atsakomybės dalį, kuri buvo ne valst... už skolą, kuri buvo ne valstybės skola, o privati skola. Ir ar netėjo laikas dabar padaryti investicijas į airijos bankus nuolatinėmis? Galbūt ECB atėjo laikas tapti uh, akcininkų, o ne skolintojų. Galbūt apie tai turėtų pagalvoti ir Airija, ir visa eurozona. Ką Jūs manote apie šį pasiūlymą? Ačiū. Grįžtame prie to, ką aš jau sakiau. Pinigų politika yra tam tikra konstanta visoje eurozonoje. Mes padidinome palūkanų normas 2005 metais, remdamiesi 10 iš 12 vals, vyriausybių nuomonę. Taigi mes nusprendėme, kad reikia didinti palūkanų normas, norint užtikrinti kainų stabilumą. Atsisakėme 2004 metais m, mm, keisti palūkanų normas, jos tuo metu buvo 2 procentai. E, Ir mes tada atsisakėme mažinti palūkanų normas. Ir tokį, tokią rekomendaciją mums pateikė didžiųjų Europos valstybių vyriausybių vadovai. Galima būtų sakyti, kad tada palūkanų normos Airijai buvo, Airijoje buvo per mažos Tačiau tai buvo tokios palūkanų normos, kurių reikėjo, kad būtų galima užtikrinti kainų stabilumą eurozonoje, visoje eurozonoje. Apie tai aš daugiau nekalbėsiu. Ir vykstant nacionalinę politiką reikia į tai atsižvelgti, daryti atitinkamą įtaką kad būtų galima įveikti galimus sunkumus atskirose šalise. Ir turiu pasakyti, kad centrinis bankas yra centrinis bankas. Mes e, vykdome savo par, kaip centrinio banko pareigas ir raginame kitas institucijas prisimti savo atsakomybę. Ir nieko daugiau šio klausimu nepasakysiu. Mes esame centrinis bankas ir mūsų pagrindinė pareiga ir veikti kaip centriniam bankui. Dėkoju, bent jau vieną kartą mes nevėluojame, netgi turime daugiau laiko. Ir tai reiškia, kad galime dar suteikti galimybę komiteto nariams užduoti klausimus. Ir aš pirmiausia norėčiau jūsų paklausti apie banko svarumo išbandymus. Aš žinau, kad apie tai buvo kalbėta ir anksčiau ir aš suprantu, kad uh, šiuo metu siekiama yra surasti pusiausvyrą tarp uh, pasitikėjimo ir skaidrumo. Ir centriniam bankui gali atrodyti, kad jeigu mes viską sužinosime apie bankų veiklą, tuomet mes negalėsime jais pasitikėti. Tačiau rinkos norėtų žinoti, uh, kaip bankai vertina uh, valstybių skolas Ir rinkos taip pat norėtų daugiau sužinoti ir apie tai, e, su kokia rizika susiduria bankai. Ypač tai yra aktualu dabar, kai kalbame apie valstybių skolas ir valstybės e, padeda viena kita, kitai. Nes jei šitaip nesielgtume, tuomet kiltų tikroji uh, tikroji krizė, ypač Vokietijoje, nes mes suprantame, kad Vokietija padeda kitoms šalims dėl to, kad tai yra tai ir, ir jai naudinga. Akivaizdu, jog daugiau skaidrumo bankų sistemoje paskatintų tolesnės investicijas. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad reikėtų daugiau teikti informacijos apie tai, kaip bankai dalyvauja valstybės skoloje? Dėkuoju. Pirmiausia, kiek aš atsimenu, kai buvo paskutinį kartą atliekami banko atsparumo testai, tuomet įvairių bankų turimi. Uh, turimos garantijos visos buvo įtrauktos į bankų e, knygas. Taigi bet koks analitikas galėtų šios skaičius išnagrinėti ir padaryti savo išvadas. Ir akivaizdu, kad banko apskaita yra tvarkoma pagal tam tikras taisyklės kurios galioja visiems. Galiu dar kartą pasakyti, kad aš nenorėčiau dabar prisimti Europos investicijų banko tenkančią atsakomybę ir nenorėčiau kalbėti jo vardu. Europos centrinis bankas Europos centrinis bankas teikia Europos investicijų bankui e, tam tikras makroekonominės prognozes, makroekonominius vertinimus. O atsparumo testus atlieka investicijų bankas. Ir jie patys e, sprendžia, kaip elgtis su mūsų pateikta informacija. Ir, kiek aš suprantu, Europos investicijų bankas ragina bankus kelbti visą jų apskaitoje esančią informaciją. Tačiau, kaip jau minėjau, aš nenorėčiau dabar kalbėti už tuos, kurie yra atsakingi už šios klausimus. Bet tai, kas vyko praeitėje, galėtų dar kartą, galėtų pasikartoti arba mes galėtume keisti anksčiau galiojančias nuostatas. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gerai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju banko pirmininkui už jo atsakymą. Uh, Aš norėčiau jūsų paklausti, ponė, ar jūs e, pritartumėte tam, kad e, praktiškai yra neįmanoma dabar airijos vyriausybė spręsti viešųjų finansų problemas ir kartu kapitalizuoti bankus. Ar įmanoma suderinti šios du dalykus ir ar gali viena valstybė narė įveikti tokią uh, užduotį? Airijos vyriausybė per tris pastruosius metus priėmė nemažai sprendimų, jie visi galioja. Tarptautinė bendruomenė, ne tik Europos Sąjunga, bet visa tarptautinė bendruomenė patvirtino Airijos vyriausybės parengtą programą ir šios programos gyvenimas yra gyvybiškai svarbus, jei Airija nori neprarasti partnerių pasitikėjimo. O aš galiu jų savo vardu pasakyti, kad jei bus elgiamasi tinkamai, protingai, jei Airijos parlamentas ir vykdomoji valdžia elgsis tinkamai, tuomet Airijos e, kreditingumą galima bus atkurti, kaip tai yra reikalinga. Ir aš asmeniškai manau, kad Airija sugebės tai padaryti. Silvi, Tomas ir pato Elisas. Dėkoju. Labai, labai trumpai. Man kelia susirūpinimą tai, kad kai kas, nesižvelgdamas į Europos vadovų tarybos e, teiginius, kai kurios valstybės narės vis tiek nekeičia savo pozicijos. Ir žinome, kad kai kas nesi, nesilaiko stabilumo augimo pakto, uh, Ir kaip jums atrodo, ar galima reikalauti, kad šios valstybės pasiaiškintų ir ar tai paskatintų ties keisti savo e- e- elgesį? Aš visiškai jums pritariu. Complain ir unexplain principo taikymas uh, yra tai, ko reikalauja komisija. Komisija reikalauja, kad valstybės pasiaiškintų. Ir reikalaujama yra, kad įrodymų našta būtų perkelta valstybėms, perduota valstybėms. Tai yra tai, ką mes savo e, žargonu vadiname, mums reikia, kad kontrolė ir priežiūra būtų labiau automatiška, kad, kad veiktų labai aiškus e, mechanizmas. Visas vyriausybės ir visi atsakingi pareigūnai turi elgtis ateityje kur kas apdairiau, jei jie tai darė praeitėje. 2004-2005 metais mes jau galėjome konstatuoti, kad um, augimo ir stabilumo paktas buvo labai konservatyvus lab... ir kad jame buvo numatytos labai tradicinės um, priemonės. Nepamirškime, jo komisija ir mes, tai yra Europos centrinės bankas, kovojame už tai, kad nebūtų sugriautas, nebūtų panaikintas e, to augimo ir stabilumo paktas. Ir kad dėl to iškilo e, net e, teisinių konfliktų tarp tarybos ir komisijos, jūs tikriausiai tai prisiminat. Ir aš tikiuosi, kad, mums, kad dabar visiems yra akivaizdu, kad mums reikia griežtesnio valdymo. Galima pasitikėti vyriausybėmis. Uh, Tačiau bet koks pasitikėjimas e, turi savo e, galą ir tuomet reikia tikrai patvirtinti tai konkrečius skaičius. Ačiū, ponė pirmininkė, geriamas banko pirmininkė. Vokietijoje buvo nuolat pabrėžima, kad jūs esate vokietis prancūzas ir visuomet buvo žavimas jūsų veikla. Tačiau kitas dalykas buvo vertinamas kritiškai. Būtent jūsų skatinamas valstybės skolos perprikimas. Bankai turėtų užtikrinti, kad jie vadovautųsi labai griežtomis ir patikimomis užstatų arba rizikos įvertinimo sistemomis. Ar jūs manote, kad situacija pasikeis ar ateityje jūs ir toliau skatinsite pirkti valstybės e, skolos lakštus, sakydamas, kad tai yra labai gera priemonė gydyti valstybės biudžetus, e, finansus. Aš sakiau, kad mes laikomės, laikydamės savo monetarnės politikos. Taip pat numatėme ir taip pat tam tikrus perkelimo mechanizmus kaip vieną iš elementų. Tai nėra pagrindinis finansų stabilumo tikslas, bet tai yra apskritai kainų stabilumo tikslas. Jeigu užtikrinsime kainų stabilumą, tai tuomet išvengsime sutrikimų finansų rinkose. Aš tau nieko norėčiau pasakyti, tik tiek. Lyza. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau dar kartą paklausti. Dėl fondo pagalbos bankams, kuriems grėsia bankrotas. Tuo metu, kai iškilo rizika daugelio valstybių narių bankams, buvo pradėta galvoti apie bendrą e, pagalbos mechanizmą siekiant suteikti paramą tiems bankams, kuriems grėsia bankrotas ir, žinoma, mokesčių mokėtojams turėjo atitekti visą naštą. Dabar norėčiau paklausti jūsų štai ko. Kovo 11 dieną susitiko Eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovai ir jie konstatavo, kad atlikus tą bankų atsparumo testą, kiekviena valstybė bus atsakinga už tų bankų likimą. Tai reiškia, kad valstybė, kiekviena valstybė narė turėtų numatyti atskirus mechanizmus, kurie būtų skirti bank, bankams, kuriems grėsia bankrotas. Tai reikštų, kad nebebūtų taikomas e, bendrijos metodas Tačiau kita vertus yra kalbama apie tą griežtą priemonę, taip vadinamą haircut, kuri turėtų padėti išvengti bankų bankruotų. Taigi norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kaip jūs vertinate šitą, šitą situaciją. Mums labai svarbu, kad būtų užtikrintas bankų uh, bankų atsparumas ir pagrindinė mintis yra ta, kad reikėtų numatyti iš anksto tuos e, elementus, tas priemonės, kurias turėtų įgyvendinti rinka, rink, privačios rinkos dalyviai ir galbūt išimties keliu galėtų ir valstybė rekapitalizuoti šiuos bankus tuo atveju, jeigu jų kapitalas yra nepakankamas. Tai labai aiškiai suformuluota vyriausybių e, nuomonėje dėl veiksmų, kurie turėtų būti taikomi valstybių lygmenių. Todėl šiuo metu yra nenumatyta kokiu nors bendrų veiksmų skirti pagalbą arba gelbėti bankus ES mastu. Streso testas yra kita priemonė, kadangi mes dabar neieškome galimybės gelbėti tuos bankus Europos mastu, kuriems galbūt grėsia bankrotas. Nenorėčiau komentuoti kitų jūsų pasisakymo detalių susijusių su valstybės skola, tačiau pasakysiu tik tai tiek, kad mes neturėtume Europoje vadovautis skirtingomis nuostatomis nuo tų, kurios yra taikomos globaliu mastu, kurias taiko Tartutinis valiutos fondas. Svarbu, kad kiekviena atskira valstybė netaikytų kokiu nors ypatingu išskirtiniu taisyklių. Uh, dėkoju. Mes baigiame savo pokalbį su ponu Trišė. Aš dėkoju jam už tai, kad jis ne tik pas mus atvyko, bet ir dar visą valandą iki šio posėdžio bendravo su komiteto nariais. Ir dabar norėčiau suteikti galimybę vicepirmininkui pirmininkauti šiam posėdžiui, nes aš su ponu Trišė dabar kreipsiuosi į žurnalistus.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 Dabar periname prie direktyvų 2003-71 ir iš karto suprašau tik žodžiu panui Balt. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos. Sausio 19 dieną pagaliau pradėjau savo darbą kaip pranešėjas. Komisijai prireikė 15 mėnesių ir tik tada paskelbė savo pasiūlymą. Aš labai esu kantrus žmogus ir vis dėlto turiu prisipažinti, kad per tą e, laiką komisija nesubrandino teksto pakankamai. Aš savo abejonės išreiškiau, komisijai pateikdavas savo pastabas. Omnibus 2 Tai yra direktyva, kuri pakeičia dvi direktyvas. Viskas svarbiausias dalykas yra žinoma mokumo direktyva, kadangi antrosios mokumo direktyvos tekstas turėtų būti, turėjo būti suderintas su naujoju Lisabono strategijos ir sutarties tekstu. Reikėtų pasakyti, kad prospekt direktyvos tik tai dalis bus perkelta į Omnibus 2 direktyvą. Kad diskusija būtų paprastesnė, buvo parengtas jums darbo dokumentas, jūs rasite savo dokumentų uh, rinkinyje. Todėl aš dabar, kalbėdamas, minėsiu būtent tą mūsų parengtą dokumentą. Svarbiausias dalykas Omnibus 2 aspektas yra, taip sakomas, sinchro, sinchronizavimas. Dabar labai svarbu užtikrinti nuoseklius veiksmus, tai yra ir atsižvelgti į Lisabono sutarties nuostatas, kadangi e, yra numatyti deleguoti, e, deleguoti teisės aktai ir taip pat yra galimybė priimti tam tikrus techninius standartus arba gairias kai buvo derimasi dėl Europos reglamento, buvo susitarta, kad bus numatyta daly, galimybė pateikti konkrečius techninius reglamentus. Aš norėčiau padaryti štai kokią išvadą. Kalbant apie įgyvendinimo nuostatas, reikėtų orientuotis į Omnibus 1 direktyvą. Todėl aš norėčiau parlamento vardu pratesti šios direktyvos veikimą trim mėnesiais. Kitas dalykas e, - konfliktų sprendimas kartu su e, valstybių nacionalinėmis institucijomis. Tai yra numatyta konkrečiuose straipsniuose ir taip pat ir numatyta įsteigti atskirą komitetą Aber vor allem die Artikel mit bisheriger CEOPS Beteiligung. Taip vadimas CEOPS procedūra. Komisija, mano manimu, ne visiškai pakankamai išsprendė šį klausimą. Ji tiesiog pasiūlė konsultacinės procedūras ES mastu. Taip buvo suplakti į vieną du procesai ir dėl to, mano manimu, gali užsitęsti tas konsultacijų laikas. Dabar reikėtų pagalvoti, kokias kitas direktyvas reikėtų suderinti su šia direktyva, pavyzdžiui, draudimo direktyva, kuri taip pat yra minima Omnibus 1 ir Omnibus 2 direktyvoje ir čia bus reikalinga pežiūrą, tačiau vis dėlto nereikėtų paklusti komisijos diktatui ir skubiai priimti auksinus sprendimus, todėl, manyčiau, reikėtų pradėti tą tai diskusiją ruoštis čia ir dabar. Politiškai vertinant omnibus 2 direktyva labai svarbi įgyvendinant mokumo direktyvą. Ji labai svarbi tokiu atveju, kai rinkos likvidumui iškyla pavojus. Šiandien norėčiau vertinti šių direktyvų iš anksto, tačiau iš karto norėčiau pasakyti, kad reikalinga pakankamai daug informacijos, kad galėtume priimti sprendimą dėl likvidumo įmokos. Įgyvendinimo nuostatos mūsų manimų neturėtų būti formuluojamos ne aptariant patį direktyvos tekstą, o ir neturėtų būti nustatomas kokios papildomų techninių dokumentų. Aš norėčiau kepti dėmesį į A punktą, kuriame kalbama apie AJOPą. Čia labai svarbu, kad reitingo agentūros vadovautosi vieningomis nuostatomis ir pateiktų vertinimus vieningai. Labai svarbu suteikti esmai pakankamai didelės galės, kad ji galėtų vertinti taip vadinamas reitingų agentūras. Dėl ekvivalencijos arba tekmenų su kitomis valstybėmis, su trečiomis valstybėmis. Mūsų manimų labai svarbu užtikrinti gerą veiklos pagrindą e, draudimo įmonėms, kadangi jos tiesiog disponuoja 50 milijardų eurų lėšomis. 200 27 straipsnis ir 226 straipsniai tiesiog verčia dar labiau, iš, dar labiau galvoti apie tarptautinės veiklos sąlygas. Visiškai neaišku, kokia situacija susiklosis po penkerių metų. Konfliktai įmanomi taikant perinamojo laikotarpio nuostatas nuo 3 iki 10 metų trukmės. Teisiškai vertinant šitos nuostatas nėra visiškai e, pagrystos. Negali būti, kad pagrindų direktyvoje bus nustatytas tik tai maksimalus perinamasis, perinamasis laikotarpis. Tačiau komisija perkeldama antrąją mokumo direktyvą nori pasilikti savo sprendimo laisvę. Aš kaip pranešėjas dar kartą išsiaiškinsiu, kur reikia ir kokių pereinamųjų panimo laikotarpio nuostatų ir kurių galima atsisakyti. Labai svarbu atsižvelgti į kvis 5 apklausos rezultatus. Tačiau aš nenorėčiau konkrečiai kalbėti apie šitos apklausos rezultatus, jie yra nurodyti mano minėtame dokumente. Kitas dalykas - komisijos pateikti terminai. Jie yra nurodyti pirmame puslapyje. Man atrodo, kad reikia dėl terminų apsispręsti e, tobulinant e, nemokumo vienas direktyvą. Visų pirma, reikia turėti pakankamai laiko peržiūrėti iš esmės direktyvą. Ir taip pat reikėtų galvoti apie nemokumo 2 direktyvos pakeitimo terminus. Norėčiau padėkoti kolegoms už pagalbą ir tiems, kurie susidomėjo mano šito darbo rezultatais. Oh, eh, Ačiū ponui Pals, dabar jūs Peter Skinner. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis taip greit pristatė mm, pranešimą. Tačiau turiu pasakyti, kad laikas, kurio reikia tai direktyvai nagrinėti, turi būti pakankamas. Mes turime išsamei pasigilinti, nes mokumas 2 direktyvos taikymas yra labai svarbus dalykas e, Taip pat reikia prisiminti ir Omnibus 1 direktyvą. Visą tai reikia atidžiai išnagrinėti, kad naujai įsteigtos institucijos atliktų savo funkcijas tinkamai. Taigi, tikrai pritariu tam, kad šios klausimus reikia nagrinėti labai išsamei. E, iki šio taško jame 15 mėnesių ir dabar reikia kalbėti apie šį procesą. Taigi svarbu yra ir mokumas 2 direktyva ir omnibus direktyva atskirai. Ir aš manau, kad diskusija turi būti techninė, o ne politinė. Mes ieškome sprendimų ir smulkių detalių. Nenorime išrasti naujų problemų ir būdų, kaip išvengti mokumas 2 direktyvos taikymo, ko kai kas nori. Taigi manau, kad reikia aptarti keletą dalykų, juos jau minėjo ponas Balts. Taigi, pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad mes turime atskirti deleguotusius teisės aktus ir, ir techninius standartus. Ir tikrai čia mums būtų naudinga pasinaudoti pono Sančias Presedo padarytų darbų. Žinau, kad jūs dalyvavote ir toje diskusijoje dėl laiko. Manau, kad reikia kalbėti ne tik apie komisijos patiktas gairias, bet ir apskritai apie kitus laikotarpius. Manau, kad reikia taikyti perinamojo laikotarpio priemonės. Čia jos galėtų būti taikomos hybridinėms priemonėms. Mm, pagal dabartinius teisės aktus yra numatytas 15 metų perinamasis laikotarpis, dabartinėme pasiūlyme yra 10 metų laikotarpis. Čia reikia nuoseklumo, taigi čia reikia diskusijų. Toliau transatlantinė ir pasaulinė konvergencija. Taip, turime atsižvelgti į trečiasias šalis, į jų įmonės, kurios nori plėtoti savo verslą čia. Taigi reikia ekvivalentiškumo juk negalime įsivaizduoti, kad, tarkime, mm, reikėtų atskirai kalbėti su daugiau kaip 50 JAV valstijų. Pranešėjas visai pagristai reikalauja, kad būtų nustatyti tam tikri standartai tais klausimais, kuriuos mes kol kas vos palėtėme Manau, kad reikia pasigilinti į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, nelikvidumo priemuka. Taip pat reikėtų pasigilinti ir į kitus dalykus, kurie buvo aptarti svarstant mokumas 2 direktyvą, bet tai buvo daroma nepakankamai detaliai. Manau, kad kai vadovaujamasi hipotetinėmis obligacijų kainomis, tai daugelį e, gazdina. Reikėtų skelbti moratoriumą tam ir nesvarstyti to, tų problemų, kurios buvo aptartos svarstant mokumas 2 direktyvą. Taigi manau, kad e, turime būti atsargus ir negryžti prie tų dalykų, jau, dėl kurių jau apsispręsta. Toliau EOPA įgaliojimai. Aš manau, kad EOPA turi turėti tokius įgaliojimus, kuriuos galės vykdyti. Mes jau kalbėjome apie praktinės galimybės vykdyti tiesioginę priežiūrą kur galėtų įsitraukti į opą, tačiau mokumas 2 yra direktyva, o ne reglamentas. Ir jeigu mes išplėstume įgaliojimus ir jeigu jie būtų suteikti, pavyzdžiui, komisijai, ir džiaugiuosi, kad šiandien čia yra komisijos atstovų, taigi reikia žiūrėti, kokių kur reikia išplėsti įgaliojimus, galbūt ne dabar, bet ateityje. Tai reikia pagalvoti, ar yra ar reikia plėsti įgaliojimus ir užversti Europą naujais darbais. Taigi aš esu pasirinkęs bendradarbiauti su visais pranešėjais, ypač su ponu Balts. Manau, kad jūs šį darbą pradėjote puikiai. Silvi. Euh, tai labai trumpai pirmiausia norėčiau padėkosiu kolegai už tai, kad jis taip greitai parengė šį dokumentą ir dėkoju Jums už tai, kad jis e, ėmėsi šio darbo ir kad jis viską daro labai ramiai, kadangi mes turėjome laiko nemažai pamastyti šiomis temomis ir e, kolega stebėjo diskusijas e, dėl viso paketo tiek čia, tiek komisijoje ir jis puikiai žino, kad labai svarbu yra išsaugoti nuoseklumą Ir tai, kad jis supranta nusiklumo svarbą, tai yra akivaizdu šio dokum, dokumento. Ir jis kalba ir apie delikuotusius aktus, ir apie tai, kaip juos reikės renkti. Ir antras svarbus dalykas yra tai, kad, kad mums reikia, kad mokumus du pradėtų veikti ir kad taip pat būtų atsižvelgta į naujus kapitalo reikalavimus, kurie yra taikomi bankams. Uh, To nori iš mūsų e, sektorius ir privalome tai atsižvelgti. Tai, kas dabar vyksta e, Japonijoje, be abejo, paveiks e, nemažai draudimo bendrovių. Žinome, kad vyko didžiulė nelaimė, nelaimė ir daug kas buvo apdrausta. Taigi tai yra, ta, į visus šios dalykus reikės išvelgti ir dar kartą dėkoju pranešėjai už tai, kad jis mielai bendradarbiavo su mumis. Filip. Well, you, Filipai. Dėkoju, pirmininkė Silvija. Man atrodo, kad ta uh, saulės šviesa, kuris uh, patenka per langą, suteikia mums uh, savotišką aurą. Aš dėja turiu prisipažinti, kad menkai išmanau šį klausimą ir užtat galite mane taisyti, jeigu aš nusišnekėsiu. Pirmiausia, tvarkaraštis. Aš manau, kad mums reikia e, neskubėti ir reikia, kad mums būtų suteikta pakankamai laiko viskam svarstyti, nes šis klausimas yra labai svarbus. Ir dar vienas svarbus dalykas. Aš nesu specialistas, kaip jau minėjau. Ir todėl norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūsų dokumentas parinktas yra labai labai aiškiai, nes tai iš tikrųjų padeda tokiems kaip aš. Mes norėtume atkreipti Jūsų dėmesį iš tai, ką pirmiausia. Ajopos tarpininkavimo įgaliojimai. Mes norime, kad šis reglamentas nesumenkintų Ajopos tarpininkavimo įgaliojimų išdėstytų reglamente. Taigi šis reglamentas neturėtų suteikti kažkokių neoficialių galimybių sumažinti šios įgaliojimus. Toliau likvidumas. Mes nenorime kad įsigaliojus šiam mechanizmui viskas būtų labai aiškiai apibriešta. Ir trečias labai svarbus dalykas dėl 260 straipsnio. Mes norime, kad uh, nuostatos nesusilpnintų dabar galiojančių reikalavimų ir todėl reikalingas yra perinamasis laikotarpis. Nepasintu, kad mes dar neturime komisijos parengto uh, teksto, bet mes jau žinome, kas vyksta dėl Bazilio 3 ir kitų dokumentų. Ir mus neramina tai, kokie prieinamieji laikotarpiai bus nustatyti, kokios trukmės bus šie laikotarpiai. Labai dažnai mes pasiduodame vyriausybėms, kurios yra prisiskolinusios Ir aš nesuprantu, kodėl mes turėtume pasiduoti jų e, įtaikai ir suteikti, pasiduoti verslo įtaikai ir suteikti labai ilgus perinimuosius laikotarpius, tuo atveju, kai mes iš vyriausybių, pavyzdžiui, reikalavome kur kas daugiau ir neleidžiame jo, joms uh, turėti uh, pakankamai laiko tam, kad jos pristaikytų prie naujų reikalavimų. Taigi mes žinome, kad sektoriaus vykdomas lobizmas yra labai intensyvus ir, ir paprastai jis yra vykdomas už uždarų durų. Ir akivaizdu, kad šis lobizmas yra labai veiksmingas. Ir tam, kad mes galėtume e, tam lobizmui pasipriešinti, mes turime turėti pakankamai galių čia Europos parlamente, tam, kad galėtume reikalauti, kad komisija ir vyriausybės atsižvelgtų mūsų reikalavimus. Toks yra gyvenimas, kad ne visiems yra lengva e, gyventi. The... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Jeigu kas nors atvyko iš komisijos, tai panašu, kad turime komisijos atstovų šioje salėje. Po mokumo du dėrybų, kai kas išgyveno ir tie asmenys yra šioje salėje. Ir aš tikiuosi, kad mes visi suprantame, apie ką kalbame. Nesame patenkinti net keliais e, pasiūlymo aspektais. Silvin, nežinau, ar, ar galėčiau Jums pritarti. Aš žinau, kad e, vyriausybės, vyriausybių vykdomas lobizmas yra paprastai kur kas intensyvesnis, kai verslininkų e, lobizmas. Aš priešinusi bet, ko, bet kokio pobūdžio lobizmui. Bet tai yra da, e, mūsų gyvenimo dalis ir turime tiesiog apie tai žinoti. O dabar komisijai sutikiu žodį. Thank you very much, uh, Madam Chair. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju pranešėjai už jo parengtą darbo dokumentą. Šis dokumentas iš tikrųjų išdėsto e, viską, kas e, yra susijęs su Omnibus 2 labai aiškiai ir kolegos e, pateikė kelias klausimus, išsakė kelias pastabas ir aš norėčiau į uh, jas sureaguoti. Pirmiausia, dėl šio pasiūlymo teikimo tvarkaraščio. Aš žinau, kad ponas Bals kalbėjo apie 15 mėnesių laikotarpį. Aš manau, kad tai yra pernedik ilgas laikas. Mes e, galime dirbti tol, kol parengsime Omnibus 2. Ir komisija rengėsi pateikti savo pasiūlymą rugsėjo mėnesį, tačiau jums žinoma, kad galiausiai pavyko susitarti kur kas vėliau nei buvo planuota anksčiau. Ir todėl mes turėjome palaukti tol, kol uh, bus paskelbtas visas dokumentų paketas oficialiajame leidinyje. Taigi iš tikrųjų darbas užtruko šiek tiek trumpiau nei 15 mėnesių ir norėjau atkreipti tai jūsų dėmesį. Patikdami šį pasiūlymą mes norėjome viską kuo labiau suderinti su Omnibus 2 ir būtent dėl to mes turėjome palaukti, kol Omnibus 2 bus paskelbtas oficialiai, kadangi žinojome, jog jeigu nelauksime, tuomet e, mus daug kas kritikuos, bus teigiama, kad mes draudimo sektoriui darome kažkokias nuolaidas, kurių nedarėme kitiems e, sektoriams. Kelios pastabos buvo susijusios su nelikvidumo e, mokesčių Ponas Bels minėjo, kad šis, šis, pas, šis savokas atsirado labai netikėtai šiame pasiūlyme. Tačiau iš tikrųjų mes apie tai kalbėjome jau su suinteresuotomis šalėmis ir valstybėmis narėmis jau ilgiau nei 15 mėnesių. Mes suprantame, kad bendrovės kartais gali turėti įsiskolinimų, kurie yra labai fiksuoti ir šios bendrovės gali turėti ir turto, kuris tai yra taip pat fiksuoto pobūdžio. Ir dėl to tai gali įtakoti kompanijos įsiskolinimų vertinimą. Ir mes manome, kad būtina reikalauti, kad bendrovės atsižvelgtų į tai. Toliau. Mes norime, kad draudimo sektoriuje galiotų vienodos taisyklės. Ir būtent dėl Europos parlamento pastangų, e, labai pagirtinų pastangų per šias dėrybas buvo susitarta dėl bendrų taisyklių e, tvirtinant e, mokumas 2 paketą. Ir mes pagalvojame, kad AJOPA reglamentas ir buvo tinkama vieta šioms taisyklėms nustatyti. Uh, Ir todėl mes ir siūlome, kad AJOPA būtų atsakinga už šių taisyklių nustatymą. Dėl šios dėrėjomis ir galiausiai mes matome, kad ji iš tikrųjų veikia, gal kai ką reikia pataisyti, bet iš esmės sistema veikia ir manau, kad dabar būtų netinkamas laikas iš naujo pradėti dėrybas. Reikia dar palaukti, kol pamatysime, ar praktikų iš tikrųjų pasitei, pasiteisina šį sistemą. Ajopa visai nesiniai paskelbė ataskaitą ir mes dabar galime su valstybės narimis ir suinteresuotomis šalimis svarstyti uh, kiekybinio poveikio vertinimo analizės išvadas. Tai yra plačiausio pobūdžio, plačiausio masto poveikio vertinimas, kada, kada nors atliktas Europos Sąjungoje. Aš tikiuosi, ponė pirmininkė, kad mes galėsime netrukus pateikti tekstą, kuriame bus labai aiškiai apibriešta, kokie bus nustatyti perinamieji laikotarpiai. Nes mes norime, kad viskas e, būtų tvarkoma aiškiai ir skaidriai. Ypač, kai yra, nusta kai yra nustatomi perinamieji laikotarpiai. Toliau buvo paminėti ir AJOPOS įgaliojimai ir tai, kad šią instituciją yra patikėta e, didžiulė sektoriaus priežiūros taisyklių rengimo užduotis. Ir EOPA e turėjo atlikti šį darbą iki 2011 metų. Tačiau jau dabar matome, kad e, tai nebus įmanoma. Todėl turime daryti viską, kad mokumas 2 būtų pradėtas įgyvendinti kuo skubiau ir, o nespręstus klausimus galima atidėti ateičiai. Tai tiek, ponė pirmininkė, aš dėkoju pranešėjui už jo pastabas išdėstytas darbo dokumente. Džiaugiuosi taip pat, kad buvo išsakyta tiek daug pastabų. Mes norime su jumis bendradarbiauti, kad Omnibus 2 būtų parinktas tinkamai ir gerai. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad labai svarbu yra ne tik nagrinėti tekstą, bet ir suvokti, kad, kad mokumas 2 yra didžiulis projektas ir daug kas jo laukia. Mes atlikome daugybę tyrimų, daugybę studijų, išleidome e, daugybę milijonų eurų ir manau, kad jeigu mums pavyks viską parengti iki 2013 metų sausio mėnesio, tuomet mes iš tikrųjų uh, išpildysime sektoriaus lūkesčius. Floor again. Thank you. Ah, ich will ob des schönen Wetters. Äh. Oras puikus, todėl nenorėčiau, kad posėdis užsitęstų. Norėčiau padėkoti pasisakiusiems šešėlėms pranešėjams, taip pat Karlui. Aš asmeniškai manau, kad einame tinkamų kelių ir ta pagrindinė mintis, kurią norėčiau paminėti, yra būtent štai kokia. Labai svarbu techniškai vertinti šitą direktyvą, o ne politiškai. Aš man, nemanau, kad kaip nors reikėtų grįžti prie diskusijų dėl mokumas 2 direktyvos. Kolega Sančias kalbėjo, kad reikėtų spręsti techninius aspektus. Atrodo, kad tam pritarė ir komisijos atstovas. Aš džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimo artimiausiomis savaitėmis, bendradarbiavimu su komisija ir kolegomis. Aš manau, kad tiesiog vertingai, kokybiškai pasikeitėme nuomonėmis. Dėkuoju už tai. That, uh, the... Ačiū. Šiandien posėdį baigiame. Vėl susitiksime rytoj 9 val. ir keisimės nuomonėmis su komisijos nariu Almūnija. Ačiū.